viskas aišku, mes prieimėme domėn jūsų pasisakymą. Hello, and so now we will have colleagues the Kągi, kolegos, dabar bus e, pasiaiškinimai dėl balsavimo motyvų. Pirmiausia, biudžetas, 2012 metų biudžetas. Ponas Fox nori paaiškinti, kodėl jis taip, o ne kitaip balsavo. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiandienos balsavimas dėl biudžeto yra dar viena prarasta